Euh, Mėly kolegos, siūlau pradėti mūsų posėdį ir norėčiau visų pirma padėkoti Žanui Klodui Junkeriui, nominuotojam e, Europos vadovų tarybos kandidatui į komisijos pirmininko postą, už tai, kad sutiko ateiti į mūsų frakcijos posėdį libera, liberalų ir demokratų frakcijos posėdį. Ir norėčiau Žanai Žanui Klodui visų pirma pasakyti, jog esame labai patenkinti tokiu sprendimu, kurį priėmė Europos vadovų taryba, nes nuo pat pradžių, kuomet dar nedaug kas tikėjo tuo, kad procedūra bus pasirinkta ir gyvendinta, liberalų ir demokratų frakcija draugės su Aldė partija ir Europos demokratų partija priėmė sprendimą palaikyti tą procedūrą e, prioritetinio pasirinktojo kandidato procedūrą, špicint kandidatą, vokiškai kalbant, tas terminas jau tapo, įsitvirtino mūsų kalboje. Ir taip siekti sustiprinti demokratiją Europoje ir taip suteikti galimybę rinkėjams pasirinkti. Iš dalies e, tiesiogiai, iš dalies dalyvauti Europos komisijos pirmininko rinkimuose. E, iš, iškilo kai kurių sunkumų, nežinau, ar juos reiktų čia vardinti. Europos vadovų taryba nusprendė jūs pristatyti, nominuoti kaip Europos komisijos pirmininką. Ir dabar jau vyksta tos procedūros antrasis etapas. Tai yra Europos parlamentas tikrina, testuoja kandidatą ir neslėpsiu to, kad liberalų demokratų frakcija, kuri yra Europos parlamente sudarytos koalicijos daugumoje. Praėjusią savaitę e, renkant naująjį parlamento pirmininką ir vicepirmininkus mes dalyvavome, balsavome ir mes norime ir toliau e, dal, dirbti toje pirauropietiškoje daugumoje, kalbant apie Europos komisijos sudėti, mes tikimės, kad e, mūsų politinės šeimos nariai užims svarbius postus, kaip ir praėjusioje komisijoje. Ir taip pat mes turime kai kurių lūkesčių dėl turinio. E, veiklos plano turinio ir būtent todėl jūsų tarnybai nusintėme jūsų kabinetui nusintėme visą dokumentą su konkrečiais punktais, visą sąrašą punktų, e, kurių gyvendinimo tikisi, tikimės per kitus penkis metus. Ir iš jūsų tikimės, kad jūs nutrauksite visus ryšius su praeitimi. Ta prasme, kad kuomet Baroso dirba komisijos pirmininku, išliko toks įspūdis, kad jis daugiau kreipė dėmesį į Europos vadovų tarybos nuomonę nei į Europos parlamento nuomonę. E, Pateiksiu pavyzdį, kalbant apie e, Baroso komisijos darbo e, valdysenos pasiūlymų paketas. Komisija parengė puikų dokumentą, puikų preliminarų dokumentą ir mes paprašėme komisijos pirmininko tą pasiūlymą, pateiktą projektą pristatyti kaip teisėkuros pasiūlymą. Tačiau to neįvyko, nes kai kurios vyriausybės tam prieštaravo. Ir ne tik Europos vadovų taryba, bet ir Europos parlamentas vaidina svarbu vaidmenį ir mes tikimės, ir sakau tai nuo, jums nuo pat pradžių, mes tikimės tokio, tokios komisijos ir tokio komisijos pirmininko, kuris turėtų drąsos pasipriešinti prireikus vyriausybių vadovams ir pasinaudoti komisijai suteikta iniciatyvos teisė. Antra, ir čia iš karto suteiksiu žodį jums. Mes patvirtinome procedūrą čia, pagal kurią frakcijos nariai užduos jums klausimus. Mes, žinoma, domėjomės, kaip jums sekėsi lankantis pos socialistus. Aš išgyvenau, taip. Matau, kad išgyvenote. Nežinau, ar taip pat pasiseks ir čia bet aš būsiu pas APP rytoj ir ten mane atgaivins. Tuo aš nebejoju. Bet žinoma, daugelį metų dirbame su frakcija, su frakcijomis, kurios turi daugumą šiame parlamente, tam, kad užtikrintume taisyklių įgyvendinimą, taip pat, kad užtikrintume, jog euras išliktų stabilus. Ir e, vertinant tai, kas nuveikta, kas pasikta, ko, ko pasiekė mūsų draugas Olerenas, įdamas šioje srityje. Mes nenorime, kad visa tai būtų prarasta, dinktų. Mes negalime leisti, kad tą visą, tai kas pasiekta, pasiglemštų politiniai žaidimai. Ir frakcijos nariai užduos jums klausimus, mes nusprendėme, kas juos užduos parengiamajame posėdėje, bet visų pirma žodį suteikiu jums padaryti uh, E, įžangą, pristatyti savo programą, kuri taip pat buvo išdalinta visiems mūsų frakcijos nariams. Žanai Klodai, prašau žodis Jums. Ačiū pirmininkė, mielas draugė Gy, taip pat dėkoju visiems Jums, mėly draugai, kurį kurių daugelį pažįstu, žvelgdamas į salę matau veteranų veidus ir tikiuosi, kad, kad jie, tie, kurie mato Europos ateitį, bus svarbesni už tuos, kurie nemato Europos ateities. Taip pat noriu e, pasidžiaugti tuo, kad buvo pritarta naujam e, kandidato nominavimo metodui. E, ir rink, Europos rinkėjai balsavę rinkimuose, remdamant remiantis visuotinė rinkimų teisė, turėjo galimybę paremti ir špicant kandidatą, taip pat ir tai vyko ir Luksemburgė, tuo džiaugiuosi. Atvirai kalbant, aš manau, kad tie, kurie nesilaiko sutarties ir bando ją kvestionuoti nacionaliniuose parlamentuose, ne visai teisingai elgesi, nes e, nominuojant komisijos e, kandidatai komisijos pirmininko postą reikia atsižvelgti į Europos parlamento rinkimų rezultatus. Būtent tai ir daroma. Tačiau kai kurių parlamentų atstovai kalba kitaip. Bet aš manau, kad tai yra svarbus momentas ES institucijų gyvenime, nes Europos parlamentas imdamasis šių konkrečių žingsnių vadovaujasi ta logika, kuria yra remiamasi kuriant Europos Sąjungą, Europos Sąjungos institucijas. Gy, kodėl aš kandidatuoju į šį postą? Aš jau ilgą laiką esu politikoje ir kodėl aš įsivėliau šią avantūrą, kodėl aš nepasirinkau kitokios veiklos. Aš nesu vienas iš tų, kurie bet kokią kainą norėtų laikytis įsikibęs kažkokių sprendimų. Aš norėčiau padėti Europai toliau vystytis, eiti tinkamą kryptimi. Galbūt tai, ką pasakysiu, nenuskambės arogantiškai, bet aš manau, kad aš pažįstu Europą nuo jaunų dienų Aš dirbu politikoje, esu dirbęs finansų ir darbo reikalų ministrų su tavimi ir su Liui ir su Žanu, Ekofin ministrų taryboje esame dirbę daugiau nei prieš dešimtį metų, keletą dešimtmečių. Ir važinėjau po Europą kaip kandidatas prieš rinkimus ir man tikrai daro įspūdį Europos įvairovė Iš tikrųjų, tai yra e, vienybė įvairovėje. E, Šiaurės Amerikoje važiuojant tūkstančius kilometrų peizažas nesikeičia. Tas pats yra ir Amazonės upės baseinė. O Europoje viskas keičiasi kas 50 km, netgi važiuojant iš Briuselio į Luksemburgą ir, ar į Strasbūrą. Peizažas labai keičiasi ir tai formuoja žmonių dvasę ir mąstymą. Ir aš įsimylėjau tokią Europą, šią Europą ir to neslėpsiu. Europos liaudės partijos programos, kai kurie prioritetai yra mano programoje ir aš tą savo programą praturtinau savo konkrečiais tikslais. Ir kai kuriais aspektais aš pabandžiau rašyti, aš, aš rašiau savo asmeninius pamastymus ir nebūtinai tai visiškai absoliučiai visiems primtina. Manau, kad pagrindinis tikslas yra mūsų siekis drauge tvarkytis Europoje, drauge jai vadovauti ir to galima siekti, sukuriant augimo e, ir darbo vietų kūrimo polių. Tai yra paprastas savaime suprantamas dalykas. To reikia šiandien Europai, nes nacionalinės politikos sprendimai kai kuriais atvejais patyrė žlugimą. Europos lygmenių kai kurie klausimai nesprendžiami. Aš nesu mm, valstybių, vyriausybių priešas, aš gerbiu nacionalinių vyriausybių kompetencijas, tačiau aš noriu Ir aš nepritariu tiems sprendimams, kurių, kurie reikštų, kad būtų bandoma įti prieki nacionalinių, e, nacionalinio vystimosi sąskaitą. Manau, kad augimo politika yra būtina, tačiau augimo politika neturi būti tokia, kuri toliau didintų e, deficitą. ir negali toliau aukti valstybių įsiskolinimas. Negalime leisti pinigų, kurių neturime. Ir tą sakiau per visus savo susitikimus rinkimų kampanijos e, metu. Ir aš neatsisakau šių teiginių, aš nuo jų nesitrauksiu tie, kas sako, kad stabilumo paktas ir griežta biudžeto politika baigėsi klysta. Aš sieksiu, kad būtų laikomasi biudžeto disciplinos. Aš ne už perteklinės, radikales taupimo priemonės, bet aš esu už biudžeto discipliną. Mano draugas Oliren ir kiti tikriausiai tai patvirtins. Kai kas atbando atsitolinti, atsiriboti nuo Lisabonos sutarties. Aš taip nedarau. Mes dirbame E, ir su kitais kolegomis, pasižiaudėme Eurogrupės susitikimuose ir aš bandžiau ginti tai, apie ką aš kalbu. Tačiau dabar tai baigta, dabar aš esu aš ir aš, žvelgiant į mano temperamentą ir energiją, Aš sakau, kad aš sieksiu laikyti stabilumo ir augimo pakto. E, ir būtent tuo paktu ir remiasi Europos e, plėtoti. Ir kaip žinote, reikėjo parengti esminės gairias, Europos plėtotės gairias. Ir tos gairės paremtos stabilumo ir augimo paktu nesikeis. Kai kas sako, kad reikia pasinaudoti lankstumo maržą, kuri yra numatyta stabilumo ir augimo pakte, kaip numatyta 2005-aisiais, tačiau tai nereiškia, kad atsuksime nugarą atsakingai e, taupimo politikai, bet taip sakydami mes e, pripažįstame, kad būtina atsižvelgti į tą stabilumo ir augimo paktą, kuris buvo peržiūrėtas. Taip ir elgsimės. Ir aš prašysiu Iš tikrųjų, Europos vadovų taryboje tai buvo patvirtinta. Jeigu mes paklausime narių dalyvavusių tame posėdėje, ką, kaip jie suprato tą tikslą, aš manau, kad gautume šimtą skirtingų atsakymų. Tačiau mes viską išsiaiškinsime, e, bandydami išsiaiškinti, kurie, kokius žingsnius toliau žengsime. Taigi, dėl biudžeto e, disciplinos klausimų nekyla, bandysime išnaudoti numatytą lankstumo maržą. Manau, kad augimo reikia siekti užtikrinant darbo vietų augimą, bet nedidinant infliacijos. Kaip jau sakiau, negalime leisti pinigų, kurių neturime. Ir reikia konkrečių pasiūlymų tuo klausimu. Aš manau, kad jeigu mes eisime priekin, sukurdami tikrą vieningą skaitmeninę rinką, užbaigsime jos kūrimą E, traukiant ir paslaugų, e, ir integruojant ir paslaugų rinką į vidaus rinką, mes pasieksime augimo ir užtikrinsime, kad išsi, užtikrinsime darbo jėgos rinkos augimą ateityje. Manau, jog turime sukurti tikrą E, energijos bendryje, energetinėje srityje ir siekti e, netaip smarkiai priklausyti nuo vienintelio energijos tiekėjo. Taip pat turime ne, ypač plėtoti alternatyvius energijos šaltinius, siekti našaus, veiksmingo energijos naudojimo, tai labai svarbu. Tačiau visos šios politikos sritis turi būti susėtos su valstybių narių patirtimi, žiniomis ir, ir siekiu dalyvauti šios, šių tikslų siekime, nes Europa nieko nepasieks, jeigu vyriausybės, valstybės nenorės dalyvauti. Uh, Aš manau, jog turime suintensyvinti investicijas viešųjų, se, viešajame sektoriuje ir derinti tas investicijas su kitais sektorius. Investicijos nukrito 40 procentų. Kai kuriuose šalise ši situacija yra geresnė, tačiau būtina, gyvybiškai yra būtina iš naujo užvesti investicijų e, ratą, investicijų mašiną Europoje. Kol kas negaliu daryti su, su kitomis institucijomis, nes kol kas ne, nesu nei paskirtas, nei mano mandatas yra, nėra patvirtintas, neturiu gali, nesakau, kad, kad reikia pradėti daryti su Europos investicijų banku ar kitomis institucijomis. Reikia padaryti parengiamą į darbą. Susisiekiau su Europos investicijų banku, su, banko, su šio banko vadovu ir norėjau išsiaiškinti, kokių priemonių turime, kokių instrumentų turime ir kokių naujų finansinių ir teisinių instrumentų reikėtų, kad galėtume iš naujo užvesti tą investicijų mašiną Europoje. Taip pat turime neužmiršti, kad privataus sektoriaus investicijos taip pat vaidina svarbu, ar net lygiai tokį, tokį pat svarbu vaidmenį kaip ir viešojo sektoriaus investicijas. Taigi reikia derinti privataus sektoriaus ir viešojo sektoriaus investicijas. Manau, kad mums mastant apie Europą, mes negalime užmiršti pamatinių vertybių Europos kuri ir apsprendžia Europą, kuri, kuri formuoja Europą. Mes esame pavyzdys visame pasaulyje, kaip reikėtų tvarkytis, elgtis. Tačiau turime pasirūpinti, pasistengti, kad, kad mes patys Europos viduje daug dirbtume ir elgtumėmės taip, kad pagrindinių teisių hartija iš tiesų būtų gyvendinama. Ten yra išdėstytos pagrindinės europiečių teisės ir, ir reikia laikytis jos principų. Europos Sąjunga, manau, turi taip pat įgyvendinti Europos žmogaus teisų tarybos sprendimus. Ir aš šiuo klausimu pasisakydamas išsakiau mintį, kad na, būtina ES prisijungti prie Europos žmogaus teisų hartijos, tapti tos hartijos šalimi. Ir čia noriu pasakyti, kad po 2006 kuomet buvo pradėti daryti žingsniai tuo, ta, ta kryptimi, kaip, kaip numatyta Lisabonos sutartyje. E, e, kaip žinote, dėrybos vyksta, mandatas yra suteiktas dėrėtis dėl ES prisijungimo prie tos hartijos ir aš manau, kad tas tikslas turi būti pasiekti kiek manoma sparčiau. ES turi tapti lab... draugiškesnė socialinėje srityje didelė Europos gyventojų dalis nusisuka nuo ES tikslų, nes jiems atrodo, kad ji nepakankamai jais rūpinasi, ypač socialinės apsaugos srityje. Ir būtent tai aktualu, kalbant ir apie socialinį sektorių, ir apie pinigų ir ekonominę sąjungą. Mes turime prisimti tokius įsipareigojimus socialinėje srityje, kad žmonės taip negalvotų. Turime kovoti su socialiniu dempingu, su fiskaliniu dempingu. Visada manoma, kad, kad kadangi esu buvęs Luksemburgo premjeru, aš negaliu, tarsi negaliu spręsti su biudžetu, su fiskaliniu klausimu. Ir būtent Luksemburgui pirmininkaujant 91 metais mes priėmėme daug svarbių sprendimų, uh, 97-aisiais e, mes patikėme pasiūlymą dėl, dėl e, santaupų, dėl indėlius Europoje, taip pat dėl fiskalinių klausimų. Taip pat m, aš kalbėjau apie Liuksemburgo parlamente aš kalbėjau apie tai, kad reikia keisti įstatymus reglamentuojančius bankų slaptumo, veik, veik, bankų veiklos slaptumą. Taigi, e, tie visi mokestiniai režimai man yra e, paslaptis. Aš tikrai viską puikiai išmanau ir aš tikrai galiu jums patikti labai išsamius atsakymus šią temą. Ir uh, įmonių apmokestinimas turėtų. Jeigu įmonių apmokestinimas, apmokestinimas yra, vyksta pagal tam tikrą bazę, tai manau, kad viską reikia sutvarkyti tinkamą e, kryptimį. Taigi čia pasisakau už, mokes, už konkurenciją mokesčių srityje, bet ji turi būti paremta įstatymais. Ir jeigu nesimsime priemonių šioje srityje, rytoj gali tekti susitikti su labai sudėtinga situacija. Migracijos ir imigracijos klausimai įgyja vis didesnę svarbą. Negalime tikėtis, kad šalis, kurios sulaukia didžiausių e, neteisėtų migrantų srautų, tik pačios vienintelės ir atsako už tos imigracijos pasiekmių tvarkymą. Tai nėra Italijos, Graikijos ar Europos problema. Taip, bet reikia tapti iš dalies tos problemos savininkais, nes ta problema e, liečia visą viduržėmio jūros regioną, todėl reikia daugiau solidarumo tarp e, pietų, pietinės ir šiaurinės Europos. Aš, kalbėdamas apie neteisėtą migraciją, norėčiau, kad mes imtumėmės ir klausimų susijusių su teisėta migracija. Už keletą dešimtmečių Europoje pritrūks darbo jėgos. Ir aš manau, kad reikia susitarti šiuo klausimu. Jis tikrai kontroversiškas ir tartis dėl jo bus tikrai sudėtinga ministrų taryboje, bet reikia patvirtinti pagrindinius esminius principus e, apibriežti teisę tą migraciją ir kad tuo pagrindu mes galėtumėme suderinti savo pozicijas prieglapščio politikos klausimu. Ta patį klausimą galima, viena šalis e, traktuoja pozityviai, kita visiškai priešiškai. Žmonės prašantis prieglopščio vienose sritise gauna tą prieglapstį, kitose, jos sulauk, kitie, kitose šalise tie žmonės sulaukia neigiamo atsakymo. Taigi čia reikia patvirtinti principus. Ir tai yra galiojančių vertybių klausimas. Tai tiekgi, kadangi man buvo skirto 15 minučių, trumpai būtų tiek. Ir aš noriu atsakyti visiems tiems, kurie sako, kad reikia iš naujo integruoti uh, bendrijų darbo metodą e, mūsų darbe. Iš tikrųjų, ekon, ištikus ekonominiai ir finansiniai kriziai, kuomet Europa be, be jokios aiškos priežasties tapo pasaulinės krizės epicentrų, mums teko e, labai ryštingai reaguoti. reaguoti. Aš taip puikiai žinau Roli Renas, tai žinai, mums teko remontuoti skrendantį lėktuvą, kuris užsidegė. Iš tikrųjų mes buvome ore, bet mums reikėjo tą lėktuvą sutaisyti, kad jis nesuduštų. Ir, ir čia aš noriu uh, išsakyti komplementą Olirenai. Mes tikrai matėme ir pasaulio galą tuo metu dirbdami ir aš tikrai didžiuojuosi tuo, kad aš draugė su juo dirbau visais šiais klausimais. Dėkoju, dabar iš karto pradėsime uždavinėti klausimus. Kiekvienam klausimui skirtume minutę laiko. Tada iš karto mm, e, Junkeris, ponas Junkeris galės atsakyti į kiekvieną klausimą. Ir žinoma, galės galbūt sureaguoti. Taigi laikykimės tvarkos, disciplinos. Stengsimės tai padaryti kuo geriau šį vakarą. Andrius Acip, pirmasis E, jo klausimas, prašau. Dėkoju, Ky, mielas e, Žan-Klodai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote ir kad mums pristatėte savo nuomonę apie ES ateitį. Aš norėčiau paklausti apie antrąjį prioritetą, apie Europos energetikos sąjungą. Prieš kelis metus buvo dažnai sakoma, kad trys e, Baltijos valstybės e, buvo izoliuotos kaip ir sala Europos Sąjungoje, kalbant apie energetiką. Ir e, Europos finansavimo dėka dabar Estija yra sujungta su aplinkinėmis šalimis daug geriau negu kitos Baltijos valstybės ir mes galime kalbėti apie energetikos saugumą Estijoje. Bet tikrai dar reikia išmanaus energijos tinklo visai Europai. Tam reikia labai daug lėšų ir mes žinome, kad turime tik 9 e, milijardus eurų, kurie yra skirti e, Connecting Europe Facility. Ar jūs planuojate pateikti pasiūlymus dėl investicijų programų, E, paremtų privačiais ir viešaisiais fondais dėl energetikos. Ar jūs pateiksite pasiūlymų dėl energetikos sąjungos ir dėl barjerų šalinimo vidaus rinkoje e, susijusioje su energetika? Dėkoju. Uh, Andrus. Um, it depends on... Na tai priklauso nuo komisarų, komisijos e, narių. Aš nežinau, kad bus komisijos nariai, jūs būsit vienas iš jų, bet e, daugiau dar kol kas komisijos narių nepažįstu. Jūs, žinoma, būsite labai geras komisijos narys, jūs buvote taip pat ir ministras pirmininkas. Savaime suprantama. Uh, Visgi tai priklauso nuo konkrečios komisijos programos, kuri bus patvirtinta. Žinoma, aš norėčiau pritarti energetikos sąjungos darbo tvarkiai, ją reikia skatinti, reikia naikinti barjerus, kurie egzistuoja, reikia gerinti jungtis tarp atskirų energetikos šaltinių Europoje. Ir su Europos investicijų banku taip pat turi vykti diskusijos tam, kad būtų skatinamos investicijos viešusios ir privačios investicijos. Ir mes apie tai diskutuosime ir apie energetiką, ir e, taip pat apie e, informacinės ryšių technologijas. Turime patvirtinti šias e, investicijų programas. tikrai turime atsižvelgti į Lenkijos ministro pirmininko e, Donaldo, Donaldo Tusko prieš kelis mėnesius e, pateiktus argumentus, pateiktus pasiūlymus, kurie yra susijęs su energetika. Ar tai reiškia bendrą, bendrą įgyjimų politiką? Aš pasisakau už tai, kad būtų sukurta bendra tokia centrinė pirkimų struktūra ir įmonė, kuomet, e, kad, kad tai apsirūpinant energiniais ištekliais taptų privilegijuotojų partnerių, pašnekovų, apsirūpinant energiniais ištekliais. Aš pasisakau už tokios centrinės struktūros, pagrindinės centrinės pirkimų įmonės sukūrimą. Uh, Aš žinau, kad e, energetinė situacija skirtingose šalise yra labai skirtinga. Kai kuriuose šalise ir skirtingai sutvarkytos e, tas sektorius. Kai kuriuose veikia valstybinės įmonės, kitose privačios įmonės, kurios nedalyvauja e, darant, gyvendinant pirkimus energijos. Toliau Pavel Teličką. Uh, Jean-Claude, you might not remember, but uh, it's... Žanklodai, nežinau, ar prisimenate, bet maždaug prieš dešimt uh, metų mes gerėme su jumis uh, kavą Strasbūrė. Na, žinoma, aš nesitikėjau jūs pamatyti šioje pozicijoje tada, bet tikrai to džiaugiuosi dabar. Jūs jau palėtėte kai kurias svarbės temas, pavyzdžiui, energetiką, Aš tikrai norėčiau e, skirti dėmesio energetikos sąjungai, bet taip pat ir transportas yra labai svarbi tema. Mes turime vidaus rinką, bet ji dar nepakankamai veikia transporto energetikos, e, tra, transporto vidaus rinką. Ir mm, ankstesnioji komisija arba dabartinė komisija tikrai transportui skyrė daug svarbos, Maskalas tikrai rūpinosi tuo tikrai labai aktyviai ir reikėtų pažiūrėti, ar TNT gairės bus įgyvendintos ir turėtų būti įgyvendinti ir visi paketai, kurie yra susijęs su transportu. Na ir kalbant apie įgyvendinimą, dar turime pamiršti ir administracinės naštos. Aš iš jūsų dar e, to, apie tai nieko negirdėjau, negirdėjau, kai minėjote savo prioritetus, bet reikėtų mažinti administracinę naštą. Tai yra našta, kuri augo labai seniai. Dėl transporto politikos norėčiau priminti, kad tai viena seniausių ES politikos ryčių, bet iš tikrųjų dešimtmečiais daugelis komisijų nesidomėjo transporto politiką ir netgi buvo iškilusi rizika, kad komisija bus apkaltinta tuo, kad nepakankamai domisi transporto politika. Tai turime į komisiją prieš tą romantizuojamąją Žako Deloro komisiją dirbusią, nes ji neįgyvendino tų pat paketų, dėl kurių buvo sutarta. Delorui pavyko gyvendyti tik pusę savo e, ketinimų ir projektų. Taigi, transporto politika įgyja apibraižas ir aš pritariu išsakyti minčiai, kad išlieka kliūtis šioje politikoje ir jas reikia pašalinti. Tačiau tai nebus lengva. Vėlgi, e, transporto tinklo išplėtojimas valstybėse narėse skiriasi ir siekiant pašalinti tas kliūtis mes turėsime bandyti remtis ir augimo politikos, ir, ir, tiks, ir tikslais užtikrinti augimo politiką Europoje. Ir norėčiau, kad taip pat neiškiltų pavojus ir kliūčių laisvam darbuotojų judėjimui Europoje kad nebūtų neužtikrinamos laisvės įtvirtintos Romos sutartimi. Taigi transporto politika, sieksiu, kad transporto politika e, įgytų naują pagreitį. Kaip irgi, aš manau, kad mes turim, turime debiurokratizuoti Europą. Turime suvokti, kad kai kurių klausimų mastelis didesnis, kai kurių mažesnis. Tačiau apie tai kalbame jau daugelį metų. Ir netiesa, kad nieko nenuveikta šioje srityje. Išeinanti komisija sugebėjo e, pašalinti kai, kai kuriuos e, biurokratinius sprendimus, kai kurias biurokratinės procedūras, kurio, kurių, kurios neturėjo teisės, neturėjo pagrindo egzistuoti. Ir Europos e, bendryje dėl to sutaupė 32 milijardus eurų. Tai negalima sakyti, kad nieko nepadaryta. Ir aš jau 2004-aisiais norėjau siekti tokių e, priemonių, kuomet Gy ir kiti premjerai man siūlė e, taip elgtis, aš bandžiau taip daryti. Tačiau belgų, Belgijos ir Luksemburgo alijansas ne, nepasiekė sėkmės, bandydamas įtikinti Britus savo siekių teisingumu. Pavelai, ar norite grįžti? It's, it's clear. Manau, kad aišku, kad Baroso komisija norėjo sumažinti administracinę naštą. Aš buvau Štoibergo grupės narys, bet tikrai buvo dedamos pastangos pasiruošus trejus metus ir tikrai turėtume jas toliau dėti ir toliau. Ponas Guoga, prašau žodis Jums. Yeah, thank you very much. Yeah, I was happy to hear that you mentioned... Dėkoju. Jūs minėjote skaitmeninę vidaus bendrąją rinką. Aš manau, kad tikrai turėtume skirti dėmesio ir šioje srityje. E, tarkim, Estijoje yra dabar virtuali skaitmeninė e, tapatybė, e, pilietybė. Manau, kad neturėtume pamiršti ir mažų valstybių. Mes žiūrime tik į didelės šalis, bet ir didelės šalis dažnai yra neveiksmingos. Uh, Pažiūrėkime, tarkim, į Estijos arba Lietuvos interneto greitį. Galime lyginti su Prancūzija arba Belgija ir matysite, kad tose šalyse internetas daug greitesnis, bet skaitmeninė e, bendroji rinka yra tikrai teikianti daug e, galimybių žmonėms Tarptinklinis ryšys taip pat yra labai svarbi tema ir būtent toje srityje galime gerinti veiksmingumą. Ir e, ar turėtumėte bendrąją strategiją skaitmeniniai, e, skaitmeniniai rinkai ir kada turėtumėte tokią darbo tvarkę? Kada ji bus sukurta? Jau su ankstesne komisija su ponu Barosu mes svarstėme tą temą ir buvo vienas milijardas eurų skirtas kitiems penkiems metams skaitmeniniai ekonomikai. Mes kritikavome tai. Mes klausėme, ką galime dar padaryti skaitmeninėje rinkoje, nes tai tikrai didelė problema. Don't have a figure. Aš konkrečių skaičių neturiu, todėl kad komisijos dar nėra. Jūs e, klausite labai išsamių tokių detalių klausimų, bet dar nėra programos, naujos komisijos programos. Galėčiau tik tai bendrais bruožais kai ką pasakyti, bet tikrai komisijos dar nėra. Aš e, nežinau, e, kokia bus kitų komisijos narių poziciją, turime su jais padiskutuoti vėliau. Taigi dabar tokių užsamių klausimų man neuždavinėkite, nes žinote, kad dar atsakymo jos neturiu. Žinoma, reikėtų didinti sumas. Šioje srityje, jeigu nedidinsime jų, tada negalėsime įgyvendinti savo ambicingų tikslų. Bet dabar konkrečių skaičių neturiu. Žinau tik, kad tikrai reikėtų šalinti visas kliūtis, visas, visus barjerus, kurie dar egzistuoja skaitmeninėje rinkoje. Mes turime per daug operatorių, reguliuotojų, turime panaikinti šią sistemą. Jeigu palyginsime su Kinija, mūsų sistemą su Kinija arba JAV, pamatysite, kad skaitmeninė rinka ES yra labai suskaidyta. Reikia tuos barjerus šalinti, taigi nekalbėkime tik apie lėšas, reikia ir politinės lyderystės. Reikia kad valstybės atsisakytų savo skaitmeninio suvereniteto dalies, uh, kad būtų sumažintas skaitmeninės rinkos e, fragmentavimas, suskaldimas Europoje. Aš žinau, kad kai kalbame apie tokius išsamius detalius e, pasiūlymus ir sprendimus, sprendimų prieimimus, yra tam tikrų ribų, kurių niekas negali atsisakyti, apie jas net kartais ir nežinome. Tai bus labai sunkus, sudėtingas darbas. Taigi reikia nekalbėti vien tik apie skaičius, bet yra dar ir įvairiausių barjerų, techninių barjerų ir taip toliau. Herbenian. Yes, thank you, Guy. Um, Mr. Juncker, one of the main... Ponas Junkerė, viena iš pagrindinių problemų vakarų demokratijoje dabar yra ilgalaikės vizijos trūkumas. Visuomet mąstoma tik tai apie trumpąjį laikotarpį, tai yra akivaizdu valstybėse narėse. Kai žiūriu jūsų prioritetus, aš matau, kad ir vėl yra skiriamas dėmesys trumpalaikiams problemoms. Nesakau, kad jos nesvarbios, bet ir TTIP, ir Britų klausimas yra tokios artimojo laikotarpio problemos. Jūs būtent tai nustatote kaip savo prioritetus. Tačiau aš norėčiau tvirtesnės vizijos dėl to, kaip reikėtų sustiprinti ES ekonomiką ir kaip daryti tai ilgą laiką. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į du elementus, jie abu yra susijęs su tvarumu ir su ekonomika. Visų pirma, tai yra išteklių efektyvumas. Mes Europoje esame labai pažydžiami, kadangi neturime daug išteklių. Vienintelė darbotvarkė susijusi su išteklių veiksmingumu yra dabar aplinkosaugos srityje. Tad e, kaip jūs matytumėte to įtraukimą į diplomatiją, į užsienio politiką ir prekybos politiką? Toks pirmasis klausimas. Antrasis klausimas susijęs su klimato kaita. Kaip jūs žiūrite į klimato kaitą, į klimato kaitos politiką ES, kadangi tarp jūsų prioritetų to nėra? Ar jūs norite, būdamas ES komisijos pirmininku, kovoti už tai, kad turėtume bendrą visą apimantį susitikimą, kuris būtų pasirašytas 2015 metais Paryžioje. Ar jūs numatote ambicingus tikslus šioje srityje? Ačiū. Aš esu šiek tiek nustebęs dėl paskutinio klausimo. Per pastarąsias savaitės aš pastebėjau, kad labai nedaug žmonių perskaitė mano programą ir mano prisistatymą. Panašu, kad vis dar yra daug žmonių, kurie mano, kad mano programa nėra pakankamai ambicinga. Tačiau mano tikslas nebuvo įtraukti visus politikos aspektus, kadangi nebūtų įmanoma viso to įgyvendinti. Taip, iš tikrųjų, mes visi tampame tokio trumparegiško požiūrio aukomis. Tačiau visuomet reikia galvoti apie ilgalaikę strategiją. O norėdami jos pasiekti, privalome nusistatyti tuos artimojo laikotarpio tikslus. Dabar dėl klimato kaitos politikos tai be abejo, kad ji nusipelno ypatingo dėmesio. Per ekonominę ir finansinę krizę, kuri dar nesibaigė, aš visuomet sakau, kad kai baigsis ta krizė, išliks vis tiek e, klimato kaitos krizė ir tai reikš, kad mums reikės atitinkamos politikos. Privalėsime numatyti įvairius e, barjerus, e, kurie leis apsisaugoti nuo klimato nelaimių. Spalio mėnesio taryboje bus nustatyti tikslai ir tam tikri prioritetai. Aš, kaip ir daugelis jūsų, žino, kad labai sunku yra įgyvendinti nusistatytus tikslus. Aš norėčiau, kad tie tikslai būtų kur kas ambicingesni. Kalbant apie Paryžiaus konferenciją, aš norėčiau, kad ES būtų lyderė šioje srityje. Juk praeitie būtent to mes ir siekiame. Reikės priimti daug svarbių sprendimų spalio mėnesio taryboje. Ir tuos sprendimus turės priimti būsima komisija. Būtina užtikrinti, kad tie nusistatyti tikslai Paryžioje būtų pakankamai ambicingi. Ar norėtumėte dar kartą pasisakyti? Taip, jūs žiūrite į tarybą, tačiau taryboje Lenkija elgesi labai prieštaringai ir yra tik tai vienintelė institucija, kuri gali išsivaduoti nuo tokio poli... E, Lenkijos požiūrio ir tai yra Europos komisija. Tad ar jūs norite išvengti Lenkijos trūkdymo klimato kaitos politikai? Je le dis avec tous les jūs su visa pagarba pernelik supaprastinate problemą. Lenkija iškyla problemų ir aš ne, nesakysiu e, liberalų frakcijoje šiandien, kad aš ne, negerbiu Lenkijos, prioritetų Lenkijai aktualių klausimų. O dėl to, ką pasa, ką pasakė Lenkai mm, ministrų taryboje. Na, tų klausimų neišspręsime dabar čia taip svarstydami ir taip juos pateikdami. Labai ačiū, Gy. Pone Junkerė, labai malonu Jūs matyti čia kaip kandidatą. Mes manome, kad tai yra pažanga. Europos Sąjungai tai būtų labai naudinga. Dabar, kalbant apie augimą, tai reikia žiūrėti į naujas perspektyvas, naujus produktus ir paslaugas. Galbūt reikėtų ieškoti naujų rinkų, tad e, turiu keletą klausimų. Šį rytą socialistų frakcijoje jūs e, kalbėjote apie Olereną sėkmę ir e, jeigu iš tiesų jūs matote tik tai tą socialdemokratišką sėkmę, tai norėčiau pasižiūrėti, ar Jūs iš tikrųjų taip mastote, kalbant apie stabilumo ir augimo paktą, tai būtent tai yra čia svarbiausia. Ar jūs manote, kad socialdemokratas gali atlikti darbą taip pat puikiai kaip Oli Ren? Toliau dėl rinkų atverimų. Vyksta TTIP dėrybos su JAV ir norėčiau žinoti, kokios yra jūsų prioritetinės rytis šiuose dėrybose, o kokios yra raudonusios linijos. Dar vienas klausimas šiame kontekste. Kaip Jūs norite pagerinti Europos komisijos komunikavimą? Kaip Jūs žadate atsikovoti pasitikėjimą Europos komisiją, kadangi bent jau Vokietijoje yra labai daug nepasitikėjimo dėl TTIP darybų? Ich habe erlebt während dieses Wahlkampfes, dass der Pane Lamstorf, per šią rinkimų kampaniją aš susidūriau su tokia situacija, kai aš buvau vienintelis ginantis tuos aspektus. Aš žiūrėjau, kaip buvo įgyvendinamas stabilumo ir augimo paktas ir iš tikrųjų tai yra labai svarbu. Jūs kalbėjote apie politiką, kuri turėtų būti nukreipta į augimą. Reikėtų žiūrėti, kaip įterpti tas politinės kryptis į bendrą kontekstą taip, kad galėtume užtikrinti tinkamą augimą. Kas dėl Oliren, Tai šį rytą socialistų frakcijoje aš buvau vienintelis, kuris gynė Oli Ren. Aš buvau vienintelis. Aš sakiau, kad jei viskas būtų taip paprasta, tai e, toliau gali veikti socialdemokratas. Ir taip ir bus. Aš gyniau augimo ir stabilumo paktą. Mes e, žinome asmenius, kurie padės viską tinkamai įgyvendinti, tačiau pats pagrindas yra darbo programa, o tą darbo programą turi parengti nauja Europos komisija. Be tos darbo programos e, negalima bus nieko daryti ir ta programa bus e, panaši į tai, apie ką kalba taryba dėl pakeitimų augimo ir stabilumo pakto. Augimo ir stabilumo paktas yra toks, koks yra. Jis toks yra nuo 2005 metų. O aš nepasisakau už ciklinės programas. 2008-2009 metais visos valstybės narės įsitraukė į tokią veiklą ir dėl to susikupė labai daug skolų. Negalima turėti tų ciklinių programų nuolat. Dabar nėra tas laikas, kai reikėtų žiūrėti į programas. Mums reikia ieškoti struktūrinių reformų galimybių, kadangi būtent tai užtikrintų daugiau lankstumo ir leistų lankščiau interpretuoti augimo ir stabilumo paktą. Būtent taip mes ir ketiname veikti toliau. Tad e, norėjau pasakyti aiškiai, kad e, turiu pasakyti, aš neskaičiau šį rytą jokių pranešimų spaudoje. Aš e, tiesiog pasakiau kai ką vienoje politinėje frakcijoje ir dabar jau manęs visi klausinėja, ką, ką tikrai aš ten sakiau, ką konkrečiai pasakiau. Taigi noriu pabrėžti, kad čia dabar yra remiamasi spauda. Ir dėl to atsiranda tam tikrų klaidų, kadangi mes e, nežinome, ką tiksliai, kas ir kur pasakė. Aš pasisakau už stabilumą. Aš prisimenu ir Maastrichto sutartį ir dėrybas e, dėl jos. E, dabar jau neprisimenu, su kuo ginčiausi, bet mes kalbėjome apie Centrinio banko nepriklausomumą ir vyko labai daug diskusijų dėl to, Taigi, kalbant apie nepriklausomą monetarinę politiką, mes kalbėjomės ir su ponu Deloru, ir su kitais. Ir aš tuomet siekiau, kad būtų tinkamai koordinuojama ekonominė politika ir kad tai būtų vertinama labai rimtai. Šiandieną daug kas kalba apie ekonominės vyriausybės. Ką mes siūlome, tai kad tai turi būti įtraukta į sutartį. Negalima silpninti monetarinės politikos. Atvirkščiai mes norime sustiprinti ekonominę ir piniginę sąjungą. Kalbant apie JAV ir darybas dėl tarp Atlantinio susitarimo, tai be abejo, tos darybos turi būti kaip įmanoma skaidresnės, reikia didinti tą skaidrumą. Aš tikrai daug dėmesio skirsiu skaidrumo aspektui. Europos parlamento pritarimas bus neatskiriama to dalis. Jis bus privalomas vėlesnėme etape, jei iš vis bus pasiektas tarp Atlantinės prekybos ir investicijų susitarimas. Tai yra dėrybų dalis. Jei kalbame apie verslą, tai privalome laikytis ES taisyklių, nesvarbu, iš kur yra pati įmonė. Mūsų taisyklių privaloma laikytis. Negalima tomis taisyklėmis abejoti. Ta pati galima pasakyti ir apie darbuotojų sveikatos apsaugą, taip pat apie vartotojų apsaugą. Visos tos temos yra labai svarbios. Ir negalima čia teikti kažkokių reikalavimų. Jav negali uh, pradėti rinktis, kas jiems tinka, o kas ne. Mes esame pasižadėję, įsipareigoję ir privalome tų įsipareigojimų laikytis. Aš dabar kalbu tik tai iš esmės. Turiu pasakyti, kad pati geriausia komunikacija pasaulyje jums nepadės, jeigu nebus patobulintas institucijų bendravimas tarpusavyje. Briuselėje mes bendrai priimame sprendimą, po to imame tą sprendimą kritikuoti nacionalinėse vyriausybėse. Taip labai dažnai vyksta. Vyriausybės priima sprendimą čia Briuselėje, o tuomet grįžta namo ir pradeda tuos sprendimus kritikuoti. Toks elgesys yra nepateisinamas ir mes privalome jį nutraukti. Galiausiai posėdžio pabaigoje visi sako, kad viskas padaryta buvo netinkamai. Tad e, kas tai per situaciją? Mes neturime rungtyniauti tarpusavyje, neturime bandyti laimėti vieni prieš kitus. Pasižiūrėkite į privačias televizijos programas. Yra labai daug laimėtojų prieš kameras. Tačiau iš tikrųjų Europoje niekas nelaimė atskirai, arba mes visi laimime, arba visi pralaimime. Aš noriu tik, tik tai ką, kai ką patikslinti. Jūs kalbėjote apie socialistą, kuris buvo atsakingas už ekonomikos e, klausimus ir privalėjo užtikrinti pakto, stabilumo pakto įgyvendinimą. Aš taip supratau jūsų pasisakymą. Įvairių parlamentų frakcijų vadovai labai daug šneka apie tuos e, įvairius komisijos narius ir už kokius portfelius, jie tikisi, kad, kad jų, jų atstovai bus atsakingi. Bet aš turėjau omeny, kad lab, tai labai dažnai pasikartojantis elgesys. Oli. Žodis tau, o paskui Marijan. Nes man atrodo, kad dabar prasidėjo diskusijos dėl stabilumo pakto ir aš kiek žinau, tu turi klausimą tą temą. Uh, Ačiū, Gai. Visų pirma, Noriu pasveikinti Žanklodą atvykus į parlamentą. Mums malonu Jūs matyti čia savo frakcijoje. Noriu nuoširdžiai Jums padėkoti už puikų bendradarbiavimą per krizės laikotarpį. Labai dėkoju Jums už nuolatinę paramą sąjungos reformoms ir taip pat sustiprintai ekonominiai valdysenai. Tai buvo labai svarbu, norint išvengti itin neigiamų krizės pasiekmių. Čia be abejo svarbia rolė užima ir stabilumo bei augimo paktas ir taip pat reforma ekonominės valdysenos kadangi sumažėjo procentai nuo maždaug 7 iki 3 procentų ir dabar jau yra stabilizuota valstybinė skola. Tai yra labai svarbu, kai mes kalbame apie stabilizavimą ir ekonominį atsigavimą. Žanklodai, dėkoju už tai, kad jūs patikslinote savo pasisakymą dėl komisijos būsimos ir monetarinių klausimų. Tikrai neturėtumėte pergyventi, kadangi aš jums netrukdysiu ir Suomijos vyriausybė turi čia savo interesų dėl postų. Aš dabar sieksiu kitų tikslų, nenominalių. Aišku, Europos Sąjungoje yra labai aukštas nedarbo lygis, investicijų čia trūksta, tad mums reikia dviejopos strategijos. Visų pirma, reikia skatinti augimą per reformas ir investicijas ir taip pat reikia tęsti nuoseklų konsolidavimą viešųjų finansų. Privalome laikytis pakto ir protingai gyvendinti jo nuostatas. Tad čia norėčiau paklausti, kokių veiksmų jūs imsitės tam, kad įsitikintumėte, jog tos valstybės narės ir tos 11, kurios priklauso tinkamai laikosi stabilumo pakto reikalavimo. Ačiū. Geriausia yra laikytis taisyklių. Būtina taikyti taisyklės, ne kažkaip dramatiškai kitaip, bet svarbu yra pasinaudoti lankstumo maržą vadinamąją kuri buvo pridėta prie pakto, kai jis buvo priimtas 2005. -aisiais. Visose laikraščiuose yra skambios antraštės, tačiau aš nematau kažkokių dramatiškų pokyčių. Aš sakau, kad valstybėse narėse reikia mąstyti apie struktūrinės reformas. Jos yra svarbesnės negu nominalūs tikslai. Per pasiruosius metus mes nepakankamai dėmesio skiriame konkurencingumo klausimams. Vidaus posėdžiuose Eurogrupėje mes nuolat kalbėjome apie tai, kad reikia balanso tarp algų ir našumo. Tačiau nepakankamai buvo apie tai komunikuojama išoriniam pasauliui. Tad Iš tikrųjų, tie nominalūs tikslai yra nepaprastai svarbus, tačiau netokie svarbus kaip struktūrinės reformos, būtent jos yra esminės. Marian, ir dabar norėčiau prašyti visų neviršyti vienos minutės, e, užduodant klausimą. Marian, ačiū gy. Visų pirma, noriu pasidžiaugti, ponia Junkerį, matydama jūs Alde frakcijoje ir turėdama galimybę jūsų klausytis. Prieš likus 24 valandoms iki komisijos pirmininko rinkimo komisija paskelbė e, pranešimą spaudą dėl jaunimo nedarbo. Aš tikriausiai na, ne, neturiu Jums priminti apie sudėtingą jaunimo nedarbo situaciją daugelie šalių. Ir manau, kad Europos piliečiai tiksi, kad parlamentas ir komisija sparčių priemonių šiuo klausimu. Taigi, turiu klausimą, kokių konkrečių priemonių jūs imsitės, kad užtikrintumėte geresnę prieigą prie darbo jėgos rinkos jaunimui ir kaip užtikrinsite, kad jaunimo garantijų fondas būtų tam panaudotas. Man antras klausimas susijęs su, su taip pat socialiniais reikalais ir užimtimu. Prieš keletą minučių sakėte, jog privalome e, rimčiau e, prisimti socia įsipareigojimus socialinėje srityje. Noriu žinoti, kokiu konkrečių veiksmų jūs siūlote imtis, kad rimčiau tuos įsipareigojimus prisimtume. Uh, Žodis jums. Norėčiau visų pirma pasakyti jums, ponė, jog turėtumėme kad neturėtumėme daryti pažadų, kurių negalėsime išlaikyti, tesėti. Europos parlamentas ar komisija nesukurs darbo vietos. Mes galime sukurti, užtikrinti bendras ekonominės, makroekonominės sąlygas, kurios leistų Europai pasiekti spartesnio augimo nei dabar. Tačiau neturime sudaryti europiečiams įspūdžio, kad po penkių metų komisija arba parlamentas staiga išspręs e, masinio nedarbo problemą. Mes to negalėsime padaryti. Man nepatinka tokios Europos idėja, kuomet Europa už viską atsakinga. Yra ir nacionalinės vyriausybės, juk nacionalinės vyriausybės e, rūpinasi užimtumo politiką. Europos Sąjunga gali vyriausybėms sukurti tam tikrus aspektus, elementus, pasiūlyti tam tikras priemonės. Tačiau politika, jos turinys yra nacionalinių vyriausybių užduotis. Nacionalinės vyriausybės negali sakyti, kad Europa išspręs nedarbo problemą. Jos pačios turi reaguoti, pasinaudodamos Europo, europinėmis priemonėmis Taip, jaunimo nedarbas yra labiausiai nerima keliantis klausimas. Ir mm, kaip, kalbant apie e, jaunimo garantijų schemą, sistemą, mes turime panaudoti lėšas, kurios yra tam skirtos. Man atrodo, tik dviejų e, šalių, tik dviejų šalių vyriausybės e, sek aktyviai įsisavina lėšas skirtas tai programai. Kitos dar neparuošė tų lėšų įsisavinimo programų. Užtikrinkime, pasiekime, kad priimti politiniai sprendimai būtų gyvendinti. Kodėl jūs kalbate, kalbate apie tai, kad reikia naujos programos, jeigu patvirtintos, sukurtos programos nėra dar įgyvendintos? Vyriausybės jų neįgyvendina. Jeigu sutarėme dėl to, kad būtina kurti tikrą, užbaigti kurti tikrą skaitmeninę vidaus rinką, tikrą vidaus rinką, jeigu inicijuosime finansavimo, tokią investicijų finansavimo programą, kuri užtikrintų geresnę padėtį transporto sistemoje, geresnę e, informacijos, informacinių technologijų rinkos plėtoti. Viskas bus susiję. Manau, kad reikia bendrų politinių visapimančių sprendimų, nereikia tiek daug dėmesio sutelkti į atskirus politinius segmentus. Gerard Dupri. Žanai Klodai. Neslėpsiu, jog su baime dabar e, užduosiu klausimą iš mokesčių srities, nes per tavo pasisakymą tavęs klausantis man susidarė įspūdis, kad vienintel, tai vienintelė sritis, kurioje kurie komentuodamas tu praktiškai grasinai mums išsakė grasinimų, vien dėl to, kad esi iš Luksemburgo. Aš norėčiau užduoti klausimą. Uh, kuris ne, ne, nebus susijęs su Luksemburgo mokesčių sistema. E, e, taip, mokės, konkurencija mokesčių srityje, ne konkurencijai, kuri nepaiso įstatymų. Žinau, kad e, tu pasisakai už tam tikrą suderinimą, įstatymų suderinimą mokesčių srityje. Kokiu pagrindu? Taip pat, kokioje konkretesnėje srityje, ar, kalb, ar, ar ir eurozonoje tik tai, ar visoje Europos Sąjungoje. Apie tai buvo daug kalbama rinkimų kampanijos metu. Toliau dėl fat, kad tos e, jungtinių valstijų teisės akto, pagal kurį, e, pavyzdžiui, bankai dirbantis, ne, ne ES bankai, bankinės institucijos dirbančios e, Junktinėse valstybių tai teritorijoje privalo tik informaciją apie JAV piliečius, taip pat tas pats galioja ir JAV bankams dirbantiems užžiūrio teritorijose ir tuo pagrindu gaudama e, informaciją per tą sistemą jungtinių valstybių vyriausybė gali taikyti sankcijas. Ar, jūs manot, ar, ar manai, kad panašią sistemą turime plėtoti Europoje, jeigu norime, kad E, mūsų kova su mokesčių vengimu būtų sėkmingesnė. Atrodo, kad mano laikas baigėsi, bet aš viršijau jį. Visą amžių tu ir aš ir, ir dar Žanas kalbame apie mokesčius. Ir atrodo, kad šiandien yra tas pirmas kartas, kuomet mes sutarėme, pasiekėme sutarimą nes savo šalyje inicijavau pokyčius, kurie buvo reikalingi ir noriu dar kartą pakartoti čia, kad manau, kad e, mokesčio apmokestinimo srityje įmonių apmokestinimo srityje reikia tam tikrų iniciatyvų, yra pateikta pasiūlymų taryboje. Ir aš neatsimsiu savo pozicijos, bet aš norėčiau, kad taryba uh, ryštingai apsispręstų pritarti tam pasiūlymui, nes toks komisijos pasiūlymas yra pateiktas ir, ir jis išliks. Iš tikrųjų, įmonės, Europos įmonės išnau, pasinaudoja mokesčių skirtumais egzistuojančiais skirtingose valstybėse narėse, todėl reikia kolektyvinių veiksmų Ir reikia išanalizuoti, išsiaiškinti, kaip čia situaciją pakeisti. Nes tuo suinteres... Nes, nes tai ne, nepalanku e, konkrečios šalies mokesčių inspekcijai, tuo suinteresuotos tik tai įmonės. Taip pat manau, kad nebus atsiimtas pasiūlymas dėl e, finansinių sandorių mokesčio. Tas pasiūlymas taip pat išliks ir taryba sutelkusi savo jėgas, apsisprendusi galėtų išnagrinėti e, šį klausimą. Faktą e, teisės aktas įstatymas taip. E, mane stulbina ne Europos E, Sąjungos valstijų, bet Junktinio Amerikos valstijų e, žingsniai veiksmai šioje srityje. Komet dirbau premjeru, kuomet buvau premjeru, e, aš apie tai kalbėjau, bet visi rodė pirštais ir sakė, štai štai Luksemburgas kitaip mano, bet manau, kad su tuo reikia taikytis ir priimti. Silvi Guliar toliau. Pone Junkeris, sveikinu Jūs frakcijoje. Jūsų ateimas čia susijęs su dviem įdomiais dalykais. Visų pirma, vyriausybių ir valstybių vadovai pasirašė sutartį, kartais prisimena, kad reikia su to sutarties paisyti. Jūs tapote špicen kandidatų. Kita vertus, jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad jūs pasakote už bendrijų darbo metodo reintegravimą. Dėl e, bankų sąjungos. Ankstesnė komisija daug dirbo e, kad būtų patvirtintos taisyklės ir kad atsirastų būtų pradėta kurti tą padidinamą bankų sąjungą. Tačiau visuomenė žmonės nesuvoka, nesupranta, kas tai yra. Galbūt, pavyzdžiui, jiems atrodo, kad tai yra bankininkams e, paruošta dovanėlė. Galbūt reiktų imtis pastangų žmonėms paaiškinti, kas tai yra ir kaip jūs rengėtės imtis darbo, kuris, manau, yra sunkus mus, mums visiems ir kurius mūsų laukia kitus penkis metus, kaip mes įgyvendinsime tas patvirtintas taisyklės, nes kartais susidaro vaizdas, kad Europoje tvirtiname įvairiausius sprendimus, priimame teisės aktus, bet paskui jie neįgyvendinami. Taip pat, ką rengėte siūlyti dėl e, klausimo, kuris yra labai labai svarbus e, kai kuriam šalims, tai yra MVI geresnio finansavimo, kai pradėme domėtis, kaip viskas yra vietoje, bankai sako, lėšų yra, kreditų yra, bet, bet e, MVI nesiūlo projektų. Taip pat. Taip pat kaip e, su, su, su, su kitokiu traktavimu tų mažų ir vidutinių įmonių, kurių veikla yra labai aktyvi Europoje. les, les, les citoyens européens n'aiment pas l'expression. Na, manau, kad mes turbūt e, nelabai gerai išaiškiname situaciją. Europos piliečiai gal nesupranta, kas yra ta sąjunga. Mes kalbame apie bankų sąjungą, apie energetikos sąjungą, bet kai mes kalbame apie bankų sąjungą, piliečiai mano, kad e, mes dirbsime užsienio bankams. Na, bet tai netiesa. Bus tam tikros bankų taisyklės, kurių rėmose būtent ir veiks ta sąjunga. Mes bandome taip pat paaiškinti, kas yra centralizuota priežiūra ir jeigu mes bandome piliečiams paaiškinti e, ryšį tarp bankų ir e, valstybių skolų, sunku jiems tai suprasti manau, kad reikia išaiškinti bankų sąjungą, aiškinant tiesiog taip, kad bankai bus atsakingi už tas klaidas. Mes dabar turėtume įsitikinti, kad įstatymai, kurie bus patvirtinti, jie bus taip pat ir įgyvendinti. Aš e, kalbėjau su Europos investicijų banko prezidentu apie srautus, apie mažas ir vidutinės įmonės. Ir mes tikrai tai atsižvelgsime ir ateityje. Dar konkrečiai negaliu apie tai informuoti, bet tikrai turime apie tokią priemonę pagalvoti. Reikia taip pat ir naujų instrumentų, E, yra tokių instrumentų, e, kurie, kurie galėtų taip pat būti panaudoti. Ir taip būtų galima e, padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tarkim, Dabar paskolos, paskolų sistema, srautai nėra pakankami, tarkim, tokiuose šalyse kaip Graikijoje. Todėl, kad ten nematoma investicijų potencialo į mažas ir vidutinės įmonės. Dėkoju. Dabar ponia Mikhailova. Du paskutiniai klausimai. E, Pone Mikhailova yra regioninių reikalų komiteto vadovė ir po to ponas Artri. Pone Michailova, dėkoju. Pone Junkeri, jūsų pristatymę minėjote, kad reikia e, skubiai pasitelkti privačius ir viešuosius e, investicijas. Aš pritariu Jums. Mums reikia skatinti viešuosius, viešas investicijas ir privačias investicijas Ir tikrai labai yra svarbu, kad būtų investuojama į infrastruktūras. Norėčiau sužinoti, kaip jūs žiūrite į dabartinės santaupas banku, bankuose ir infra, infrastruktūrų investicijas. Ar galime tas lėšas panaudoti infrastruktūroms? Uh, Ar manote, kad finansų instrumentai, priemonės gali būti geriau panaudojami veiksmingai regioniniai politikai, ypač rengiantis dėryboms dėl nacionalinių partnerystės susitarimų tarp val, įvairių valstybių ir Europos komisijos? Dėkoju. Merci, Ačiū, Gy, ačiū Žanai Klodai šie klausimai mums sutikė galimybę e, įvertinti pažangą pasiektą mokesčių konvergencijos srityje. Iš tikrųjų, kai pirmininkavai euro grupėje, aš esu pasakęs, kad e, na, iš ryto primindavome vieną sprendimą, o po pietų Luksemburgo e, kunigaikštystė jau pasipilydavo kišenės to sprendimo pagrindu. Uh, kalbant apie, uh, mokesčius, apie mokesčius, reikia kovoti su neteisėta konkurencija. Tačiau geriausias būdas kovoti užsitikrinti nuo savuosius išteklius Europos Sąjungai. Tam klausimui nagrinėti buvo įkurta aukšto lygio pareigūnų grupė. Kaip tu vertini tos grupės darbą ir ar remsi tos darbos tos grupės darbą, kad ji parengtų konkrečių pasiūlymų dėl nusavųjų išteklių. Esi kandidatas į komisijos pirmininko postą. E, daugiametė finansavimo programa patvirtinta septyneriems metams. Tu pristatei savo siekius, e, ir tų siekių pagrindų atrodo, kad grėsia tos daugiametės finansavimo programos peržiūra kokios iniciatyvos rengiesi imtis, kad ta daugiametė finansavimo programa būtų peržiūrėta. Ir galiausiai kalbėjai apie būtinybę klaus, laikytis biudžeto disciplinos E, kaip rengiesi elgti su e, per metus nepanaudotomis biudžeto lėšomis, taip vadinamėmis resta likidi. 2012 e, pavyzdžiui buvo 220 mili, milija, milijonų ir lieka praėjusiais metais taip pat nemaža suma nu, iš praėjusių metų. Galbūt galima būtų tas lėšas perkelti į asignavimus mokėjimams ir taip panaudoti tas lėšas. Žanai Klodai, taip, atsakydamas į pirmąjį klausimą, atsakysiu paprastai, ponė. Mes draugė su investicijų banku, Europos investicijų banku ir, kitai, ir visais kitais įmanomais partneriais svarstome, kaip panaudoti, suderinti įvairias egzistuojančias priemonės ir užtikrinti jų naudą regionų politikai ir iš naujo uh, užvesti tą investicijų mašiną Europoje. Dar per anksti e, būtų bandyti teikti išsamų atsakymą. Taip, Žanai, tu man nekartą esi sakęs ir senate, ir e, visose interviu, kuriuos esi davęs apie tai, ką, apie ką manai, apie Luksemburgo mokesčių politiką. Tai nebuvo būtina daryti nes e, Luksemburgo kunigaikštystė tiesiog taikė ES teisės aktus, kurie nebuvo tobuli. Mes pakeitėme e, taisyklės dėl e, PVM mokesčio mokėjimo ir pirmininkaujant Prancūzijai, kuomet dirbo Christine Lagarde 2007-aisiais, Mes taip pat priimėm svarbių sprendimų, bet mes mes nesitikime, kad visi Prancūzijos senato nariai e, besąlygiškai palaikytų Prancūzijos vyriausybės siūlomus sprendimus. Tai dar sudėtingiau, iš tikrųjų kalbu apie senus laikus. Rimtai kalbant, kalbant dėl tų nepanaudotų liekančių biudžete lėšų, ar juos galima panaudoti e, skirti signavimams, skirtiems mokėjimams, aš pritariu tavo nuomoniai. Tačiau komisijai nesuteikta biudžeto tvirtinimo e, E, gale kompetencijos komisija yra biudžetą įgyvendinanti institucija ir šiuo klausimu reikia, kad taryba ir parlamentas tuos klausimus apsvarstytų. Taip pat e, manau, kad reikia skirti daugiau dėmesio diskusijoms dėl ES biudžeto. Finansų ministrai e, tuo domisi. Taip pat tuo Biudžeto klausimus svarstanti ministrų taryba susidaro iš mm, šalių nuolatinių atstovų ir iš tikrųjų tos diskusijos, biudžeto svarstymas pirmajame svarstymo etape vyksta savotiškai. Ir iš tikrųjų tos lėšos, kurios lieka biudžete nepanaudojamos, turi būti kažkur perkeltos komisijai dažnai pristinga pinigų metų gale sąskaitų apmokėjimui. Mes sakome, kad e, reikia užtikrinti e, sklandžias, sklandžias operacijas e, Italijos, Graikijos vyriausybės darė pastangas, kad būtų apmokėtos tos sąskaitos, kurios, kurias pateikė įmonės. Taigi, kadangi jau kalbame apie biudžetą ir uždavė klausimą apie nuosavuosius išteklius, noriu pasakyti štai, ką Strasbūre e, aš studij, mokiausi, studijavau šią discipliną ir aš pasisakau už nuosavuosius išteklius Ir aš tikrai neturiu jokio ketinimų, e, jokio noro dar kartą e, dalyvauti diskusijose, kuomet valstybių, vyriausybių ir valstybių atstovai svarsto kitą finansinę perspektyvą. ES biudžetą reikalinga finansinė priemonė. Aš tikiuosi, kad tai bus padaryta 2016. Aš nebandysiu pankstinti, e, pasiekti, kad 2015 ta darbo grupė pateiktų kokį nors pasiūlymą. Aš norėjau paprašyti Mario Monti e, toliau dirbti tą darbą, toje darbo grupėje. Manau, kad jisai puikiai dirbo iki šiol ir jis turėtų toliau vadovauti tai grupiai. Bet diskusijos dėl nusavuojų išteklių turi prasidėti dabar, nes jei lauksime, jei lauksime iki proceso pabaigos, nebegalėsime visko laiku atlikti tą klausimą tinkamai pristatyti. E, kalbant apie Europą, apie nusavusius išteklius, aš neturiu iliuzijų šią temą, bet aš manau, kad diskusijas, debatus šią temą turime išlaikyti ir, ir jas palaikyti. Ir, ir žinoma, ne, nepakeisti staiga visko paskutinę minutę, kai praeisi kartą, kai buvo paaiškėjo, kad nėra laiko atlikti tarpinio laiko tarp peržiūrą. Uh, Dabar periname prie kitos sektoriaus vidaus reikalų ir teisingumo. Sofintveld. Dėkoju, Gy. Tikrai malonu dalyvauti šiuose diskusijoje. Aš susipažinau su jūsų prioritetų dokumentu. Mums, jums reikėtų išbraukti penktą e, prioritetą, nes ten yra skiriamas dėmesys vienai išskirtiniai konkrečiai valstybei. Jūs paminėjote pagrindinių žmogaus teisių hartiją, bet aš norėčiau sužinoti, E, žinau, kad yra valstybių, kurios nesilaiko pagrindinių teisių ir e, įstatymo viršenybės, tarkim, gėjų e, teisės pažeidžiamos, e, romų teisės. Ar norite dar daugiau drąsos, pasitelkti drąsiau sureaguoti negu ankstesnė komisija, tos į tas šalis, į tų šalių veiksmus, e, sureaguoti, tarkim, į konkurencijos taisyklės, į biudžeto taisyklės ir taip toliau. Taip pat. Ar norėtumėte e, pasiūlyti LGBT taisyklių gairias? Mes jau siūlėme tai 12 kartų. Ir buvo sakoma, kad e, tamsoje sudaromi tam tikri susitarimai. Man reikėtų skaidrumo. Ar norėtumėte, kad diskusijos dėl skaidrumo reglamento e, pajudėtų iš to sąstingio taško, kuriame dabar jos yra. Dėkuoju. Oui, on me dit souvent que je... Taip, iš tikrųjų, dažnai sakoma, kad aš esu šešėlių žmogus, kad aš gyvenu neapšviestoje pasaulio dalyje, bet iš tikrųjų aš esu panašus į jūs. Daugelį čia šioje salėje esančių aš esu sutikęs tose, to, tose, tomis aplinkybėmis. Aš tose patamsiuose aš nebuvau vienas. Buvo daug ir kitų. Jūs tikrai nustepsite sužinoję, kiek ten jų buvo. Taigi, Iš tikrųjų, kai, kurie, kai kurios diskusijos vykstančios neturėtų vykti viešai draugės su Oli, buvome, dirbame Eurogrupėje. Ar, ar jūs manote, kad diskusijos dėl kai kurių finansinių klausimų, dėl finansinio stabilizavimo programos turi vykti viešai? Aš nemanau, kad reikalingas skaidrumas tais atvejais, kuris, kai jis žemina silpniausią kuris negali apsiginti. Kalbant apie visą kitą, visus kitus klausimus, diskusijos turi būti skaidrios, viešos, suvokiamos. Ir aš visada būsiu jūsų pusėje, kai reiks padaryti sprendimus, kuriuos reikia padaryti, bet, bet kai kurie dėrybų momentai negali vykti viešai, kad, kad nebūtų pakengta toms dėryboms. Taip, aš būsiu griežtas, jeigu kiti komisijos nariai bus su manimi, mane lydės tame kelyje. Jei kuri nors valstybė nariai, jūs klausite apie tai, kaip bus, jeigu valstybė nariai nesilaikys pagrindinių teisių. Uh, taryboje pritrūko vieno balso, nes buvo manoma, kad aš per nelyg griežtai buvau nusiteikęs vienos valstybės atžvilgių, Vengrijos atžvilgių. Porbana paklausė, ar paklausėte pono Orbano, kodėl jis nebalsavo Žunkerį? Ar, ar buvo nors vienas deputatas, kuris tai paklausė? jeigu, kai manęs klausia, kodėl Britai nepalaiko mano kandidatūros, kodėl Vengrijos premjeras nepalaikė mano kandidatūros, aš, tai nereiškia, kad, kad tas balsavimas prieš mane, mane motivuoja, bet aš sieksiu užtikrinti, kad pagrindinės teisės būtų užtikrinamos ir įgyvendinamos vienodai visoje Europos Sąjungos teritorijoje. Aš tikrai būsiu nelankstus ir griežtas E, šiais esminiais klausimais, nes yra ne tik Vengrija, yra ir kitų valstybių, kurios ne visose sritise elgesi pavyzdingai, yra pavyzdinės, kalbant apie tą problemą, kurią jūs paminėjote. Sakoma, kad Europa e, turi reglamentuoti kai kuriuos gyvenimo aspektus. Aš esu pasirengęs ginti tas teisėkoros iniciatyvas, kurias teiksime dėl homoseksualių santuokų, dėl transseksualų statusų. Aš esu už tai. Tačiau paklauskime savęs, ar iš tikrųjų reikia Europoje, ar reikia, kad Briuselis reglamentuotų šiuos klausimus. Ir ragindamas valstybės narės priimti tam tikrus įstatymus. Uh, reikia užtikrinti, kad pagrindinės teisės būtų gyvendytos, tačiau aš nesu tikras, kad Europos, Sąjunga, kad Europos Sąjungos mastu reikia priimti tokias direktyvas, kurios liečia šeimos gyvenimo teisę. Jei parlamentas paprašys manęs kad tai padaryčiau, aš padarysiu. Tai savo šalyje e, e, esu pateikęs nemažai iniciatyvų šioje srityje, bet pavastykite ir atsakykite savo klausimą, ar tikrai jūsų nuomonė ES turi tuo rūpintis. Uh, nes čia yra valstybės sritis. ES įsikiša, kai valstybės narės neužtikrina pagrindinių teisių, bet kišimasis į šią sritį per direktyvą, rekomendacijos, galbūt, bet nemanau, kad reikia direktyvos homoseksualių santuokų klausimų ar panašiais klausimais. Aš ne, neiškiltų jokių kliūčių man atstovauti, ginti tą, tą sritį. Tačiau e, tai yra šeimos teisės sritis, valstybių narių kompetencija. Tai yra santoka. Septintasis straipsnis. Jis nėra panaudojamas ir neįgyvendinamas sutarties. Ar, ar nuojo komisija turės drąsos tai padaryti? Aš nesirengiu mojuoti septintuoju straipsniu visam pasauliu prieš nosį ar bandyti kažkaip įbauginti vyriausybės. Juo reikia pasinaudoti. Bendrais bruožais kalbant, aš manau, kad komisija gali imtis visko, ko, ką, ką jis sugalvos. Tai, tai nesusiję su komisijos drąsa E, aš galiu pasiūlyti taikyti septintą straipsnį, bet sprendimą priima taryba. Aš, aš tikrai mm, pasi, pasiremsiu septintuoju straipsniu prireikus, bet aš nemanau, kad, kom, kad tokia komisija, kuri demagogiškai imtųsi iniciatyvų visais įmanomais atvejais, būtų naudinga kam nors. Aš turiu omeny labai konkretų atvejį, sako e, Gy. Drąsos stygius e, e, buvo pasiėmęs kitur, Sofija. Trumpai, jūs minite, kad Europos sąjunga turi į visus svarbius klausimus e, atsižvelgti, bet aš manau, kad LGBT yra svarbus klausimas. Ir e, taip pat e, dėl skaidrumo, ką sakėte, na, iš tikrųjų, šiek tiek man kelia nerima. Kai aš balsuosiu kitą savaitę, norėčiau žinoti, kad tikrai komisijos pirmininkas sieks e, skaidrumo pastaruosius nu, kitus penkerius metus. Reikia stipresnio skaidrumo reglamentavimo. Planning. Aš tiesiog aiškinau, kur negalima taikyti to skaidrumo, neįmanoma to pritaikyti visur, kiekvieną minutę. Aš kalbėjau apie monetarinę politiką ir yra tokių aspektų, kur neįmanoma užtikrinti to visiško skaidrumo, nes tai būtų tiesiog neatsakinga. Kas dėl pačios skaidrumo direktyvos, tai Nemanau, kad mes nesutarėme dėl to. Tikrai noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad aš nesu komisija. Aš manau, kad jūs turėtumėte viską spręsti tuomet, kai jau bus sudaryta komisija, kai bus pateikta programa Europos parlamentui. O aš pats darysiu viską, ką galiu, tačiau aš nesu visa komisija. Du klausimai apie prieglapstį ir imigraciją. Marijeldės ar nes, ačiūgi. Visų pirma, šis keitimasis nuomonėmis yra tikrai labai aukšto lygmens ir jeigu būtent tai būtų įgyvendinama Europos politika, jeigu piliečiai mūsų klausytų, aš manau, kad tai tikrai reikštų ES pažangą. Vyksta tikrai labai kokybiškas pokalbis ir noriu padėkoti visiems jums. Aš, kitas dalykas, aš pritariu Jums. Manau, kad Europa turi e, suvokti, kas yra svarbiausia ir imtis tų svarbiausių užduočių ir bandyti dirbti geriau. Aš taip pat e, džiaugiuosi, kad jūs kalbėjote apie migracinius srautus. Reikia e, sukaupti drąsą spręsti šią problemą ir mums gyvybiškai sparčiai būtina parengti Europos migracijos politiką negalime toliau likti toje situacijoje, kurioje Europa liek, tampa kažkokiu bunkeriu. Reikia e, sukurti teisėtos e, patekimo, teisėto patekimo Europą galimybės turi egzistuoti teisė tą migraciją, reikia sutarti dėl kvotų konkrečioms šalims, reikalingas konkretus e, veikiantis solidarumas, reikia užtikrinti e, sienų apsaugą e, ir reikia tokios pamatinės politikos, kuri užtikrintų bendradarbiavimą, ypač su Afrikos žemino valstybėmis Būtų tikrai įdomu, jeigu jūs eitumėte tą kryptimį, kuriant tikrą Europos imigracijos politiką. Cecilija. Dėkoju, dėkoju už tai, kad atvykote pas mus. Atsiprašau, kad tiek daug klausimų jums uždavinėjame. Na, aš tikiuosi, kad neišsekinsiu jūsų dar labiau. Su dideliu susidomėjimu susipažinau su jūsų prioritetais ir planu dėl imigracijos. Uh, yra tikrai daug dėmesio skiriama nelegaliai imigracijai, pasienio kontroliai, bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis, bet yra ir vienas labai svarbus klausimas, kurio nėra. Jūs minite bendrąją Europos prieglapšio sistemą, bet nepaminite ne, kito žingsnio, kuris yra svarbus, e, tai plačiai humanitariniai prieglobšio sistemai. E, tai yra saug, saugių kelių užtikrinimą. Nieko nėra e, prioritetų rašoma, tarkim, apie laikiną prieglobstį. E, nes reikia užtikrinti legalius kelius į Europą ir saugius kelius e, patekti į Europą. Taigi, e, be to dar Yra labai daug aukų pastaruoju metu, daugiau negu 20 tūkstančių žmonių viduržėmio jūroje pastarosiomis dienomis žuvo. E, pastaruoju metu yra žuvę Lampedūzo saloje, visa tai vyksta. Ir kasdien mes girdime apie šią salą. Ką jūs e, ketinate daryti, kovodamas e, su šiuo reiškiniu? Visų pirma, ponė, jūs manęs nesekinate, jums nepavyks manęs išsekinti. Jau nuo šio ryto 9 valandos aš dirbu. Manau, kad e, tikrai tai yra labai geros diskusijos. Kai ruošiau dokumentą dėl prioritetų, nenorėjau jums pristatyti išsamios programos, e, kuri būtų skirta komisijos veiksmams. Ta programa bus paruošta, kai dėl jo susitarsime, kai jau bus 28 komitet, e, komisarai. Ir žinoma, mes atsižvelgsime ir į tuos klausimus, kuriuos minite jūs. Europos Sąjunga tikrai turi būti taip pat ir humanitarinė sąjunga. Ir humanitarinė veikla turi būti vienas iš kertinių klausimų Europos Sąjungoje. Tikrai aš nenoriu pamiršti išorės e, išorės, e, veiks, išorės pasienių ES ir Frontex yra skirta 80 milijonų eurų, tai yra nedaug. Tikrai gaila, kad žmonės žūva viduržėmio jūroje. Tikrai reikia jau pasitelkti platesnį požiūrį. Tai tikrai skandalinga, kad mes ne, nesprendžiame problemų jų atsiradimo e, pradžioje, vietoje. Europos Sąjunga neskiria pakankamai lėšų vystimuisi. Kodėl tik Luksemburgas, pavyzdžiui, skiria e, lėšas šiai, šiai sričiai? ar tikrai reikia laukti to momento, kai jau neturtingi žmonės pradės žūti jūroje e, ir tik tada pradėsime ruošti e, vystimosi politiką ir pagalbos vystimusi politiką. Tikrai reikėtų būti solidariems su tais žmonėmis, kurie atvyksta iš neturtingų šalių Ir žinoma, reikėtų būti dosnesniems e, tiems žmonėms. Yra dar penki klausimai užsienio politikos srityje. Juos visus užduos iš karto savo paraštame pristatymo dokumente. Jūs tam skiriate skyrių, kuris yra šiek tiek išsamesnis toliau Enemy Nates, Dan Hans van Bala ir paskui dar vienas kolega Enemy. Ačiū ponė Junkeri už tai, kad atėjote pas mus. Su dideliu susidomėjimu perskaičiau skyrių, kuriame jūs kalbate apie užsienio politiką, kurią ES turėtų plėtoti draugę su komisija. Ir jūsų paskutinė pastraipa yra gana įdomi. Ten kalbate apie tai, kas jūsų nuomonė yra esminiai trūkumai, e, organizuojant darbą e, komisijos narių atsakingų už išorės politikos aspektus. Jūs taip pat e, išreiškite nuomonę, kad vyriausiai galiotinė nevaidina savo vaidmens, kaip turėtų vaidinti. Ar galėtumėte šiek tiek patikslinti, paaiškinti šiek tiek? Uh, nes jūs turite ilgos darbo šioje srityje patirties ir, patir, ir jūs puikiai žinote, kad vyksta tam tikros kovos dėl įtakos, kad generaliniai direktoratai bando tarsi apginti savo įtakos rytis. Tai nėra paprastas dalykas. Kaip jūs rengiatės užtikrinti tokią struktūrą komisijos tarnybų, kad išorės politika būtų gyventinama veiksmingiau nei iki šiol. Dėkoju, Gy. Ir ponė Junkeri, tikrai dabar matote, kad situacija yra Europoje ganėtinai nestabili Tarkim, Rusijos prezidentas Putinas nori mm, užgrobti tam tikras valstybės ir tikrai trūksta taikos. Reikėtų vis dėlto investicijų. Kokių investicijų komisija e, numatytų saugumo bendradarbiavimui kartu su JAV? Dėkoju, Javien Art. Mire, eh, cada vez que se produce una violación grave en cuestión de derechos humanos, Kiekvieną kartą, kai yra pažeidžiamos e, žmogaus teisės, yra girdimi tam tikri pasmerkimai. Ar jūs manote, kad reikėtų sustiprinti ES švelnėje galę ir tai reikš, e, kad bus įgyvendintos humanitarinės, e, e, humanitariniai reikalavimai. Reikia gerinti koordinavimą, politikos koordinavimą Europos Sąjungoje. Ar bus geriau koordinuojamas ryšys tarp komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos. Ir e, matau, kad jūs taip pat e, norite atsižvelgti į Junktinės karalystės klausimą, į Junktinės karalystės specifiškumą ir manote, kad e, taip Junktinė karalystė turėtų, ja, turi, reikėtų rasti tam tikrą sprendimą, na ir gal kažkokios net privilegijas gaus tada Junktinė karalystė. Kokios privilegijos tai būtų? Ponas Junkeri, jūs kalbate apie stiprinimą ES ir didesnį jos glaustumą, tačiau aš nemanau, kad reikėtų užmiršti plėtrą. Mano šalyje, Kroatijoje, yra sutinkama, kad vakarų Balkanų prisijungimas prie ES užtikrintų geresnį supratimą, bendradarbiavimą ir turtingumą viso regiono. Kai kurios iš šių šalių jau yra pradėjusios dėrybas, kitos yra šalis kandidatės, o dar kitos jomis nori tapti. Tad kalbant apie tai, kad plėtra nevyks per ateinančius penkerius metus, nėra gera žinia. Pane Junkerė, kaip jūs vadovausite šiam procesui ir kaip tarkysitės su lūkesčiais, kurie yra adresuoti jums, e, kaip vertinsite tos lūkesčius susijusius su tolesnė plėtra ES. Ačiū. Grįžtame į vidinius klausimus Šarzas Georensas. Dar žodį klausimą. Ačiū, Gy. Noriu žodį klausimą, į kurį Žanas Klodas jau atsakė. Taip, dėl plėtotės. Kalbėtojo mikrofonas išjungtas. Aš manau, kad solidarum, vidinio ir išorinio solidarumo du aspektai tampa nebeatsiejami. Tapo nebeatsiejami ir tu, kalbėdamas e, ir, ir, ir pažymėjai, kad tie du dalykai turi būti neatskiriami. Mane stebina tai, kad kur, jau kurį laiką mes kalbame apie 0,7 procentų e, biudžeto skirimą plė, plė, plėtojimo politikai, kaip pasiekti, kad kitais metais e, ta deklaruojama valia būtų įgyvendinta praktiškai. Kaip pasiekti, kad tas duodamas pažadas būtų tiesėtas. Keturios valstybės tą tikslą tenkina, viena valstybė galėtų sėkmingai įgyvendinti, kitos e, maž, per mažai daro, kit, dar kitos neturi e, galimybių pas lėšų pasiekti šio tikslo. Dėl to susidarėjo Lui Mišelis, e, pirmininkaujant Luksemburgui beje. Tai yra valstybių narių pažadas ir, ir jis apima ir komisiją, ir parlamentą. Ką galima būtų padaryti, kad kad nebūtų, neatrodytų viskas taip prastai ir kitais metais. E, Tarptautiniai klausimai, Žanai Klaudai. Pradėsiu nuo Šarlio klausimo. Tai susijęs su tūkstantmečio plėtros tikslais. Iš tikrųjų, šiuo klausimu mes nesame pavyzdys. Mes ignoruojame tuos tikslus, kuriuos patvirtino Europos vadovų taryba 2005 metų kovo mėnesį. Ir būtų gerai, kad valstybės narės, kurios priima kolektyviai konkrečius sprendimus, prisimintų apie juos. Tu kalbėjai apie tuos tikslus Aš nenorėčiau, kad visa tai liktų ant popieriaus, kad tai liktų literatūra. Tai yra iškil, tie iškilmingi pasižadėjimai, kuriuos duodame su ašaromis akise, tačiau kai juos reikia perkelti į konkrečius veiksmus, pažadai, kuriuos duodame kitiems, yra prastai e, ištesiami. Aš mano santykis su Junktinė karalystė nėra kažkoks ypatingas, aš esu realistas. Kaip jau sakiau, vienas iš mano prioritetų yra užtikrinti tinkamą Junktinės karalystės klausimą sprendimą. Kas to nenori? Jeigu mes sutarėme, kad Europos Sąjunga nori išlaikyti Junktinę karalystę kaip aktyvę, konstruktyvę narę, reikia atsižvelgti į mūsų kolegų Britų norus. Aš konkrečiai išsamei jų nežinau, aš nesu matęs dar to sąrašo pageidavimo. Tačiau Britų vyriausybė ne vienintelė. Niderlandų valdžia e, vyriausybė yra e, paruošusi labai ilgą punktų sąrašą. Ir Luksemburgė prasidėjo tos diskusijos. Mes turime išlikti realistais ir tuo pat metu siekti, kad viskas e, progresuotų į tų priekin. Lengiamės e, svarstyti, diskutuoti tuos klausimus su visais, taip pat ir su Britais, bet yra ribos kurių negalima peržengti. Aš tikrai nesus, ne, nepritarsiu ket, tiems susitarimams, kurie imtų kelti grėsmę keturioms pagrindinėms laisvėms, vidaus rinkos esmei. Aš e, nemanau, kad tos diskusijos turėtų iš anksto vykti tik tai, tai viena kryptimi. E, svarsysime tą sąrašą, bet aš tikrai nepasisakysiu už tai, kad, e, kad būtų priimti sprendimai, kurie būtų priimti kažkieno kito sąskaitą. Jeigu e, Didžioji Britanija nori e, kitokių priemonių ekonominės politikos rytyje, jeigu mes pagal sutartį norime e, tarp vyriausybinių sprendimų e, reikia nepamiršti ir ko kiti nori. Kiti, pavyzdžiui, nori eiti priešingą kryptimį. Ir būtent tai reikia suvokti. Ir, ir aš, taip, aš apie tai mąstydamas parengiau savo programą. Aš neatsakinėsiu išsamei į klausimą, kurį man uždavėjai dėl išorės veiksmų tarnybos. Aš pats visą tai kaip tik atrandu. Aš nieko uh, Kitas, kitaip sakant, netrandu kol kas, aš viską išsiaiškinsiu vėliau. E, e tarnybų kompetencijos ir konkurencija šioje srityje, e, tai visai įtikima, kad tai gali egzistuoti. Aš tikrai būsiu bešališkas arbitras. Aš nesirengiu e, veltis į tas kovas dėl kompetencijų, aš esu su, aš tikrai nesieksiu didinti biurokratijos. Aš tikrai nekritikuoju, kalbant apie vyriausiai galiotinę, aš tikrai nekritikuoju dabar e, tą postą užimančios mens. Galima kritikuoti visus užsienio reikalų ministro užduotis, man atrodo, visada yra lengvesnė nei tokiame poste esančio žmogaus. Ta tikrai teka pripažinti. Plėtra yra e, aktuali tema. Aš jau sakiau, kad per kitus penkeris metus plėtros nebus. Ne tik dėl to, kad yra toks nuovargis mm, plėtros srityje, bet po netgi ilgų e, fundamentalių visapimančių dėrybų dėl narysės per penkis metus ne, neatsiras kandidačių. Aš nesakau, kad reikia abejoti plėtros procesu, bet aš realistiškai vertinu kitus penkeris metus. Be abejonės vakarų Balkanų regiono valstybės turi turėti Europos e, mm, perspektyvą. Tai aktualu tam regionui, kuris tiek daug nukentėjo mūsų žemino regionui. žinome, kas vyko praeito amžiaus paskutinėme dešimtmetyje, tačiau nebus stebuklų per du ar tris metus. Toliau vyks dėrybos su visomis šalimis kandidatėmis ir e, šalis, kurios bus pasirengę tapti kandidatėmis, joms tas statusas bus sutiktas, tačiau nereikia daryti duoti pažadų, kurių nebus galima tiesėti. Aš už plėtrą, bet aš nepasakau už plėtrą per kitus penkis metus. Euh, euh, paskutinis klausimų raundas teisėkuros veikla ir komisijos Olika Nikolai, Angelika Milder ir po, po to Francisko paskutinis klausimas siūlau viską užduoti iš karto. Ačiū, Gai. Manau, kad geresnis teisė, kurios procesas yra labai svarbi iš ankstinė sąlyga. Jie apsprendžia sėkmingą politiką, darbo vietų kūrimą, o būtent tai jūs nurodote kaip vieną iš jūsų prioritetų. Aš turiu klausimą susijusiu su teisės aktais. Ar jūs norite užtikrinti tinkamą vertinimą teisės aktų, teisėkuros procesą ir taip pat ar laikysitės tinkamai e, subsidiarumo principo. Toliau, kaip jūs ketinate kovoti su netinkamu įgyvendinimu ES teisės aktų, kadangi būtent dėl to nevienodo įgyvendinimo ir atsiranda trūkumų ES. Andželika? Dėkoju ponė Junkerį už šias diskusijas, už tai, kad atvykote. Manau, kad mes visi sutarėme ypač po šių diskusijų, kad mums reikia naujos komisijos ir naujo teisino, kuris turėtų veikti kitaip negu senieji teisės aktai. Mums reikia naujų politikos skripčių, naujos valdysenos, kuri būtų veiksminga ir efektyvi. Per pasiruosius metus, per ekonominę ir finansinę krizę, mes pamatėme, kad įmonės, kuriuoms vadovavo moteris, geriau išgyveno krizę. Taigi mes, liberalai, pasisakome už tokią komisiją, kurioje būtų pasiekta lyčių lygybė. Noriu paklausti, ar jūs taip pat visą tai vertinate ir kokių ketinate imtis veiksmų tam, kad užtikrintumėte tą lyčių lygybę komisijoje. Prieš perdodama žodį Francisko, aš noriu pasakyti, kad visi tie, kurie norės pasisakyti, kurie vis dar nori pasisakyti, galės tai padaryti rytoj ryte. Petra Žanmary ir kiti dar prašo žodžio, taigi jie bus pirmieji, kurie galės pasisakyti rytoj, kai bus vėl pradedamos diskusijos, kadangi jau pratėsėme laiką daugiau negu dvi valandus. Francisko, ponė Junkeri, viena iš pasiekmių ekonominės krizės yra ta, kad Centrinis bankas, taryba ir taip pat Tarptautinis valiutos fondas ėmėsi veiksmų. Taigi noriu jūsų paklausti, ar jūs ginsite sąjungos metodą ir ar užkirsite kelią naujoms, naujam struktūrų kūrimui. Greičiausiai Junktinė karalystė to prašo, atrodo, kad jūs stojate į jos pusę. Taigi noriu paklausti, ar jūs pasinaudosite komisijos teisę į iniciatyvą, e, nesikišant valstybėms narėms. Taip pat norėčiau paklausti, ką jūs siūlysite dėl 138 straipsnių sutarties dėl ES veikimo, dėl to išorinio atstovavimo Eurogrupės. Žanklot. Dernière question qui, euh, qui vient de m'être euh, posée. Je voulais dire que moi je. Atsakydamas į paskutinį klausimą, noriu pasakyti, kad e, turime taikyti 138 straipsnį sutarties šiuo klausimu. Ir kiek žinau, 98 e, metais patvirtintas, patvirtinta nuostata galioja ir mane tikrai e, piktina tai, kad eurozona nėra atstovaujama vienintelio atstovo Bretton Woods institucijose. Aš kaip Eurogrupės pirmininkas e, turiu pasakyti, kad, kad daug malonumo e, dirbti šiame kontekste nėra. Su Oli mes buvome ten Buvome, dirbome drauge, paskui reikėjo išidinėti, nes e, Britai, Vokiečiai, Italai norėjo įstoti į tą e, struktūrą ir mes tapome visos planetos pajoką. E, vieta e, Tarptautinė valiutos fondė, darbas Tarptautinė valiutos fondė yra e, svarbus dalykas, nes mes esame vienas iš svarbiausių e, pagrindinių investuotojų, akcininkų ir Vašingtonė dirbant vis, visą laiką yra viskas vyksta malonėje, draugiškoje aplinkoje, bet mūsų Bet aš manau, kad turime turėti vieningą eurozonos atstovą ten. Tai užtikrina ne tik tinkamesnį mūsų matomumą, bet ir taip pat e, užtikrina geresnį mūsų įvaizdį, patikimumą. Aš atsakydamas visiems, kur, kuriuos tai liečia, aš, sieks, aš norėčiau, kad busimoje komisijoje būtų pakankamai moterų. Aš sakau tai ne dėl to, kad tik tai tam, kad pasakyčiau, tai e, komisijoje yra. Žerarai, klausykis. Kai buvai APP, niekada nesiklausai, nieko nesiklausai, ir dabar nieko nesiklausai. Praėjo penki metai. Yra, dabar komisijoje dirba devynios moteris ir e, jeigu bus mažiau moterų naujoje komisijoje, už tą komisiją veikiausiai Europos parlamentas nebalsuos. Pasakykite tai savo šalių vyriausybėms, savo šalių vadovams, vyriausybių vadovams, net jeigu tai nėra jūsų partijos atstovai. Praneškite, kad e, Europos parlamentas nebalsuos už tokią komisiją, kurioje nebus pakankamai moterų. Aš nesupratau, ponė, jūsų klausimą. Dėl skaidrumo reglamento. Žanai Klaudai noriu pasakyti štai ką. Paskutinį kartą ankstesnėje komisijoje pusė liberalų komisijo, komisarių buvo moteris mes e, atliksime savo darbą. Jeigu mums bus, jeigu mes turėsime savo komisarus, tikrai skirsime moteris. Bet galbūt apie tai galėsime pakalbėti e, ketvirtadienį. Aš taip, taip, aš tave atpažįstu. Aš Ne, aš nieko, aš nepasikeičiau. Pone Junkeri, jūs tiek daug dešimtmečių politikoje, kodėl vis dar čia esate? Noriu padėkoti Žanui Klodui Junkeriai, kuris atsakė į visus mūsų klausimus, dėkoju jam už tai, nes tai buvo tikrai nelengvas laikas, nelengvas pokalbis. Ir dėkoju Noriu pasakyti, kad frakcija padarys pirmąjį vertinimą ir kad tas e, tame rytoj kalbant pirmiausia žodžiais bus sutiktas tiems nariams, kurie norėjo pasisakyti šiandien 9 valandą ir priimsime frakcijos galutinį sprendimą kitą pirmadienį Strasbūrį. Ačiū ir iki rytojaus.